patvirtino, buvo patikrinti Justinos Vitkauskaitės įgaliojimai nuo lapčio 21 dienos ir ponios Monikos Panajotovos nuo 2012 gruodžio 6 dienos. Aš siūlau patvirtinti šios naujų parlamento narių įgaliojimus, ar kas nors tam prieštarauja, ne, tuomet patvirtiname šių. Šios įgaliojimus FD frakcija pateikė prašymą paskirti savo atstovus į